Good morning, dear colleagues. Labas rytas, gerbimieji kolegos. Labas rytas visiems. Tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote vasarą, kad sugrįžote pilni jėgų, nes tikrai dirbti reikės nemažai. Tikiuosi, kad tikrai gerai pailsėjote ir man labai malonu jūs matyti šiame komitete. Na kągi, o dabar perinam prie darbo tvarkės. Taigi pirmasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas. Jei prieš, nėra jokių prieštaravimų, ar yra prieštaraujančių darbo tvarkės projektui? Ne. Gerai. Tuomet darbo tvarkė yra patvirtinta, perinime prie kito punkto. Tai yra prie Liepos 22 dienos posėdžio protokolo tvirtinimo. Nežinau, ar turite kokį nors pastabų, klausimų dėl to protokolo? Ne, tai Tuomet viskas yra gerai. Vernime prie ketvirto punkto, tai yra pirmininkės pranešimai. Na, tiesą sakant, jokių pranešimų neturiu. Tuomet einame prie penktojo punkto, tai yra prie pirmininkės pranešimų dėl rugsėjo trečiosios dienos koordinatorių rekomendacijų. Na, koordinatorių posėdėje mes daugiausia kalbėjome apie klausimus, kurie įvyks per kelias ateinančias savaitės. Aš turiu galvoje e, komisijos narių klausimus ir mes nusprendėme, kad reikėtų parašyti laišką pono Junkeriui, ir jame išsakyti mūsų susirūpinimą dėl tų žinių, kurias gavome dėl naujosios komisijos sudėties, nes panašu, kad naujoji komisija netitek, netitiks vieno iš mūsų, mums labai reikalavim, svarbių reikalavimų. Tai yra tai, kad joje būtų polygiai ir vyrų, ir moterų. Komisija turi rodyti pavyzdį kitoms institucijoms. Mes jau parašėme vieną laišką komisijai vasaros pradžioje, tačiau negavome jokio atsakymo. Ir manau, kad mes turėtume parašyti dar vieną laišką tam, kad ir toliau daryti komisijai. Nepamirškime, jog Europos parlamentas turės patvirtinti viso komisijos sudėti. Ir Europoje moteris sudaro 52 procentus gyventojų yra visiškai yra netinkama tai, kad komisijoje šiuo metu tikrai visiškai netinkama atstovaujama moteriams. Taigi koordinatoriai susitarė, kad Junkeriui reikėtų parašyti laišką, dar vieną laišką. Be to mes norime taip pat parašyti laišką pirmininkaujančiai Italijai dėl motinystės atostogų. Uh, Laiškė pasakysime, kad mes tikimės, kad per Italijos pirmininkavimą taryba padarys pažangą šiuo klausimu. Jis jau buvo svarstytas e, plenarnėme posėdėje, pas parlamente, ir mes tikimės, kad sugebėsime su, uh, e, užmėgsti dialogą su taryba šią temą. Ir būtent to siekdami ir parašysime laišką pirmingaujančiai Italijai. Be to buvo nuspręsta parengti pranešimą Jį renks e, socialistų frakcija. Jį turės apsispręsti dėl pranešėjo. Ir tas pranešimas e, bus skirtas 2015 metų programai dėl lyčių lygybės e, strategijos. Tai bus labai svarbus pranešimas. Na, Kalbėjome ir apie kitus klausimus. Pavyzdžiui, apie tai, kad kad kitais metais, kovo penktą dieną, mes minėsime Tarptautinio moters dieną. Ir uh, Jei jūs neturite jokių pastabų dėl to, ką aš pasakiau, tuomet galime perėti prie 2015 metų biudžeto. Bueno, si tienen todas ustedes la... Jeigu e, visi pasirengę balsavimo korteles, tai galėtume pradėti balsuoti. E, pirmiausiai kelsime klausimą. Mes e, iš kolegų kai kurių girdėjome, kad yra problemų tam tikrose kalbose, vertimuose teksto yra netikslumų. Ir aiškiai reikia pasakyti, kad galutinis tekstas bus anglų kalba tekstas parengtas, jeigu kiltų kokiu nors problemu e, dėl kokiu nors konkrečių žodžių ar panašiai. E, mums perdavė kolegos tą žinę, bet turime prisiminti, kad oficiali versija yra versija anglų kalba. Sutinkate? Gerai. Taip pat prieš balsuojant dar noriu pasakyti, kad vienas klausimas žodžiu mano pateiktas 6243. E, siūloma pridurti teksto dalį, e, kreipiant ypatingą dėmesį e, ly, su lytimis susijusiu susijusiems sveikatos klausimams. Su lytimi ir su sveikata, atsiprašau. entonces se añadiría eso en el texto existente se, se incorporaría uh, asistentai prie teksto paskui prirašys tą dalį papildymą jeigu jis bus patvirtintas gerai tuomet uh, Pereikime prie balsavimo. Aš kaip pirmininkė pirmą kartą e, dalyvauju, vadovauju balsavimui ir jeigu kils kokių nors problemų, tai labai atsiprašau iš anksto. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Toliau pakeitimas 6201, kas už, prieš susilaikė priimtas. 6202 e, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtintas. Toliau. 6204, kas už? Prieš. Manau, kad reikia pasitikrinti. Balsavimą pradedame, balsuojame dėl 6204. Jau visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 19 už 13 prieš. Toliau 6205, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Trečiasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtintas. Kitas 6207, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 6208, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 6209, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime, nelabai aiškus buvo rezultatas. 6209, prašom pradėti balsuoti elektroniškai. Jau visi balsavote. Ar yra problemų? Baigėme. Atsižvelgime į tai, kad kažkas turi su kortelė problemų. Patvirtinta 18 už, 13 prieš. E, pridėjome balsą. Vieną, kadangi jūs negalėjote balsuoti kortelę. 6235, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 6242, kas už, prieš, susilaikė, priimtas, 6210, kas už, prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, priimta. 6234, kas už, prieš, Man atrodo, kad atmestas, bet reikėtų vis tik tai pasitikrinti balsuojant e, elektroniškai. Prašom balsuoti dėl 62-34. Baigiame. Atmesta 12 už 20 prieš. Toliau 6247, kas už? Prieš susilaikė, patvirtintas 6212, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 6213, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 6243, kur įtraukėme žodinį pakeitimą, kurį paminėjau pradžioje. Jeigu aišku, kas nors prieštarauja dėl to žodinio pakeitimo, tai prašome pasakyti, jeigu ne, ją įtraukėme ir tuomet balsuosime dėl šio pakeitimo dviem dalimis, ne, gerai. E, balsuojame dėl viso pakeitimo 6243, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 6214, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 6216, kas už, prieš prieš, susilaikė, patvirtintas, 6217, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 6218, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 6218. 6219 su žodiniu pakeitimu, kuris yra tekste balsavimo sąraše. Ar kas nors prieštarauja dėl žodinio pakeitimo? Ne. Tuomet balsuojame. Kas už? Kas už 6219? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 6220. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtintas. 6221, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 6222, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 6223, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 6224, kas už, prieš, susilaikė. E, atsiprašau, bet reikia pasitikrinti dėl 62-24 balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta 18 už 14 prieš. 6225, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 6226, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtintas. 6227, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 6238. Kitas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 6229, ne? 6230, kas už? Prieš. Reikės pasitikrinti dėl 6230. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. patvirtinta 16 už 14 prieš 3 susilaikė. Toliau 6, 2, 3, 6, kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 6, 2, 3, 7, kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 6, 2, 40, kas už? Prieš prieš, susilaikė, atmesta. 6241, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. E, taigi baigėme balsuoti dėl mūsų pranešimo dėl biudžeto. Ačiū Jums už bendradarbiavimą, o dabar periname prie kitų klausimų. Kadangi tai yra pakeitimai, nebalsuojame dėl galutinio dokumento teksto. Bueno, pues damos comienzo. Taigi, pereikime prie kito klausimo. E, pradėkime seminarą. A ver, por favor, eh, vamos a dar comienzo. Eh, prašau dėmesio, pradėkime seminarą. Jeigu kas nors yra salėje, kuriems, kurie nenori dalyvauti, tai prašom išeiti. Dėkuoju. Pradėkime seminarą. kurį parengėme. Dirbsime e, dviem dalimis ir e, bandėme mes e, akcentuoti tam tikrus svarbius klausimus kuriuos reikia atsižvelgti ir kurie mums leistų pasižiūrėti į lyčių lygybės klausimus, e, kurie yra svarstomi dabar. Taip pat e, galvojame apie tai, kaip dirbsime kaip komitetas e, nagrinėdami šios dalykus. Prašau dėmesio. Labai sunku kalbėti, kai tuo pačiu metu kalba salėje daugybė kitų žmonių. Kaip sakiau, tai yra seminaras. Mes parengėme keletą blokų ir bandėme atspindėti tuos klausimus, kurie šiuo metu yra svarstomi e, Europos Sąjungoje lyčių lygybės srityje. E, Ir e, tie klausimai taip pat mums e, padės e, svarstant naują strategiją po 2015 metų ir labai svarbu mums kaip komitetui prisidėti prie šių darbų per ateinančius mėnesius. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvaus mūsų seminare, kurie uh, akcentuos svarbiausius dabartinius klausimus ir jau vėluojame šiek tiek, tai reikia pradėti svarstyti pirmą klausimą - lyčių aspekto integravimas, ekonominė priklausomybė. Mes ką tik tai e, balsavome dėl biudžeto, apie tai kalbame įvairiais, įvairiomis e, progomis ir tai labai svarbus dalykas. O dabar suteiksiu žodį Fionai Bevevič, kuri yra Liverpoolio universiteto profesorė. Labai ačiū, kad atvykote pas mus. Dabar žodis jums, prašom. Dėkuoju, man yra didelė garbė dalyvauti šiame seminare šiandien. Su manim šiandien pas mane atvyko mano kolega, daktaras Firaz Čendžik ir daktarė Leonor Drywood. Jie dirba Liverpoolio universitete. Na, šiandien kalbėsime apie lyčių lygybės aspektų integravimą, apie lyčių lygybės skirtą biudžetą ir stebėseną. Ir d, uh, jūs galite rasti d, mūsų prengtame dokumente, tai apie ką aš kalbėsiu puslapis nuo, nuo 23 iki 26, bet tai, ką aš dabar, dabar pasakysiu, yra susijęs su 9 ir 10 puslapiais. Kaip jums yra žinoma, ES lėšų lygybės strategija e, taiko e, dviejopą požiūrį. Pirmiausia, bandoma reintegruoti lyčių lygybės aspektai visas politikos rytis ir pritaikyti e, specialias priemonės. Uh, E, šiandien mes galime galimybę įvertinti, ar, ši, e, ar tokia politikos sąranga yra tinkama. Mes manome, kad tokia strategija leidžia mums naudotis įvairiomis priemonėmis, kurios e, padeda mums spręsti labai sudėtingą, visą apimantį lyčių lygybės klausimą. Lyčių lygybės aspektas yra integruojamas į visas politikos rytis ir tai yra įmanoma padaryti, be abejo, jei, tam, jei politikai parodys pakankamai politinės valios. Politikos rytis reikia koreguoti tam, kad būtų atsižvelgta į specifinės su lyčių lygybės susijusius dalykus. Ir mes manome, kad e, teisėkuros priemonės turi būti taikomos tuomet, kad tai yra tinkama. Privalomos priemonės, kurios užtikrintų tai, kad būtų nustatytos aiškios taisyklės, kurių laikytųsi visi ir kurios o, užtikrintų, kad ES siektų užtikrinti bent jau minimaliausius lyčių lygybės standartus ir sukurtų vienodas sąlygas e, visiems nu, e, ir darbdaviams, ir paslaugų tiekėjams būtų reikalingos. Mes manome, kad lyčių lygybėms skirti reglamentai, kurie yra susijęti su programa Horizontas 2020, yra geras pavyzdys to, tai gali, kaip galima būtų integruoti lyčių aspektą. Ypač šitas rytis, kuri anksčiau pažanga buvo labai menka. Bet be abejo, integruoti, įgyvendinti tos reglamentus yra sudėtinga visoms valstybėms narėms. Ir mes matome, kad yra, kad tos švelniosios priemonės ir privalomi teisės aktai uh, E, pasiteisina. Ir manome, kad tokia politika yra tinkama ir jos nereikėtų keisti naujoje strategijoje. 2000, strategija po 2010-2015 metų strategijoje buvo išskirtos prioritetinės sritis. Ir mes tyrimo metu pamatėme, kad pažanga yra padaryta visose srityse, tačiau ne vienoda. Ir e, dabar, kai bus rengiama naujoji strategija, mes galėsime geriau įvertinti, kuriuose srityse buvo padaryta daugiausia pažangos ir kuriuose mažiausia. Ir kurioms sritims reikėtų skirti prioritetinį dėmesį naujoje strategijoje. Svarbu yra pagalvoti apie e, pagalbinę struktūrą, e, pagalbinės priemonės, e, kurios gali užtikrinti lyčių lygybės aspektų integravimą tiek ES valstybės narise, tiek ES institucijose. Be to norėtume pažymėti, kad taryba jau paragino valstybės nares 2013 m. gruodžio mėnesį išlaikyti labai. Uh, uh, stiprią lyčių lygybės, lygybės skatintis, lygybės skatintis skirtą infrastruktūrą. Iš esmės, Europos sąjungoje mes matome, kad, kad mums nereikia revoliucijos lyčių lygybės klausimas, mums reikia evoliucijos. Tačiau lygybės politikos e, stebėsina yra labai svarbi e, sritis, kadangi kovoti su lyčių neligybė nėra labai lengva. Lyčių lygybės e, aspektų integravimo strategija padeda mums gerai įvertinti, kur yra daroma pažanga, ir, o kur yra daroma atšanga. Ir toks požiūris yra priimtinas. Nuo to laiko, kai buvo patvirtinta dabar galiojanti strategija, Europos Sąjunga įsukūrė Europos lyčių lygybės institutą. Tai yra speciali įstaiga skirta lyčių lygybės klausimams integruoti. Ir e, mes savo e, šiam seminarui parengto, e, parengtose dokumentuose remiamės įvairi, įvairiais tyrimais ir studijomis, kur, kurias atlieka lyčių lygybės institutas. Ir e, naujoje strategijoje reikėtų pagalvoti apie tai, kaip šį institutą galima būtų geriau pritaikyti tam, kad jisai galėtų padėti mums tiek nustatyti problemas, tiek surasti būdus joms spręsti. Ir e, strategijoje reikėtų numatyti būdus šio instituto veik, e, veiklai gerinti. Be to yra problemų ir analizuojant duomenės. Pavyzdžiui, neturime tinkamų duomenų apie tai, kiek yra smurtaujama dėl lyties. Ir čia ES turėtų siekti didesnės pažangos. Smurtas susijęs su lytimi. Šią temą šiuo metu kalbama apie tai, e, kokius duomenės reikėtų rinkti ir kaip galima būtų įtikinti politikus ir ekspertus užtikrinti, kad būtina yra e, gerinti duomenų rinkimą. Taigi naujoje strategijoje galima būtų bandyti spręsti šią problemą nustatant tam tikrą grafiką duomenims rinkti ir tikslai rinkti tam tikrus duomenis. Lyčių lygybės indeksas, mes džiaugiamės, kad toks yra indeksas parengtas, nes jis padeda mums geriau įvertinti padėtį ir valstybės narėse, ir Europos Sąjungoje. Tai yra sudėtinga priemonė, kuria, kur, kuri yra naudojama pritaikant sudėtingus taip pat duomenis. Ir ji padeda mums geriau vykdyti stebėsiną tiek ES, tiek valstybės narėse, nes valstybės narės taip pat nustatė tam tikrus tink, konkrečius tinklu, tikslus lyčių lygybės uh, srityje. Uh, Švietimas e, e, lyčių klausimais tai yra taip pat labai svarbi e, priemonė, nes jau taip pat padeda mums geriau vertinti dabartinę padėtį. Apie ją mes kalbame savo ataskaitos trečiame priede. Ir mes bandėme išsiaiškinti, kokie būtų geriausiai, kokios būtų geriausios švietimo formos. Ir mes rekomenduojame, kad valstybės narės ir Europos komisija skirtų daugiau dėmesio švietimui lyties klausimais, tam, kad galima būtų tinkamai gyventinti strategijoje nustatytus tikslus. Mes taip pat panagrinėjame, kaip yra atliekami poveikio vertinimai lyčių lygybės srityje numatėme tam, tikrų, tam tikras, e, nustatėme tam tikras silpnas vietas ir manome, kad jas galima būtų ištaisyti. Ir komisija ypatingai turėtų pasinaudoti geriausią praktiką tam, kad e, užtikrintų, kad poveikio vertimas būtų atliekamas geriau. Be to reikėtų suteikti paramą valstybėms narėjams, kad jos geriau renktų e, poveikio vertinimus, nes kai kurioms tikrai sekasi labai sunkiai. Dabar perėmė prie lyčių stereotipų. Mes išsiaiškinome, kad šie stereotipai kenkia tinkamai gyvendinti lyčių lygybės politiką, nes jie, jie apriboja e, žmonių pasirinkimą ir todėl ES turėtų imtis veiksmų. Tai yra labai sudėtingas rytis ir e, valstybės narės yra atsakingos už žiniasklaidą Ir čia beje iškyla labai daug klausimų susijusių su e, žodžio laisvė, raiškos laisvė, bet mes matome, kad ES galėtų imtis konkrečių priemonių, pavyzdžiui, tose valstybėse narise, kurios e, norėtų e, mažinti su seksu susijusią reklamą. Ir ES be abejo taip pat galėtų užtikrinti, kad šios prie, tokie draudimai nepakenktų vidaus rinkai. Be to mes remiame ir Europos komisijos 2010 metų rekomendacija, pagal kurią turėtų būti sukurta Europos stebėsinos komisija, kuri, pare, e, kuri nustatytų bendrus apibrėžimus dėl, to, dėl žeminančio, dėl lyties, e, lyties e, elgesio. Pastaraisiais metais daug kas pasikeitė valstybės narėse. Ir visi žinome, kad biudžetai šiuo metu nėra labai palankus lyčių lygybės klausimui ir daug ką galima būtų dar čia padaryti. Jei būtų nustatyta sąsaja tarp biudžeto ir e, konkrečių su lyčių lygybė susijusių tikslų, tuomet mes galėtume uh, užtikrinti, kad uh, kad e, lėšus tinkamai būtų naudotos ir kad jos nebūtų vertinus kaip neefektyvės, jeigu jos padeda, pasiek, ne, padeda pasiekti tikslus vienoje srityje, bet nepasiekia kitų tikslų. Be to, biudžetai turėtų būti tvarkomi skaidriau ir būt, turi būti taikoma didesnė atskaitomybė. Taigi mes rekomenduojame, kad Europos, e, taryba ir, kad e, Europos vadovo taryba ir uh, Europos parlamentas nustatytų uh, nustatytų gairės, pagal kurias būtų geriausiai išvilgiami lyčių lygybės aspektą rengiant biudžetą. Europos vadovų taryba neseniai pabrėžė, kad lyčių lygybė yra labai svarbi, ypač įgyvendinant strategijas skirt, iki 2020 metų lyčių lygybės aspektas dažnai yra ignoruojamas, nepaisant to, kad e, lyčių lygybės politika prisideda prie e, ūkio atsigavimo. Labai svarbu yra atsižvelgti į lyčių lygybę, priimant sprendimus, tai yra e, itin aktualu krizės laiku. Dėkuoju. Uh, Labai ačiū profesoriai Beverič. Dabar nariai turi galimybės e, pateikti klausimus. Turime 20 minučių. Prašom, kas norėtų pateikti klausimą profesoriui. Mhm. Okay. Okay. Okay. So, if there is, ah, okay, please. Prašom. Ten, uh, magyar nyelven szeretnék beszélni, magyar. Aš beklausím angliškai. Aš esu parlamentarė iš Vengrijos, Europos Sąjungoje, kurie mes visi gyvename įvairiose valstybėse narėse. Atsitinka įvairių dalykų, kaip ir mano šalyje, Vengrijoje. Yra daug žmonių, daug moterų, daug vaikų gyvena skurde. Man nelabai patinka, kai mes kalbame e, apibendrinami, pavyzdžiui, e, kalbėdami apie visą pasaulį arba apie visą Europą, kalbame apie e, trečiasias šalis arba antrosios, antros klasės šalis, kurios, sakykime, tarsi nusipelnė gyventi skurde. Iš tiesų, pas mus skurdo taip pat pakanka. Iš esmės, Aš norėčiau dar paprašyti, kad dabar šiuose, šiuose diskusijose mums trukdo kai kurie žmonės, kurie garsiai dabar geria kavą, kurie, kurie kalbasi tarpusavyje. Aš norėčiau, kad mes truputį ramiau diskutuotume. Taigi, dabar tiesiu savo mintį. Yra daug moterų ir vyrų, kurie yra priversti dėl skurdo palikti savo šeimas, emigruoti į turtingesnės ES valstybės narės ir ten dirbti sunkiomis, neįmanomomis sąlygomis fabrikuose, gamyklose, ten taip pat skursti, e, atlikti tarsi vergų darbą, dirbti tarnais arba kartais tapti netgi e, prekybos žmonėmis aukomis. Taigi, ką Jūs manote apie tokius dalykus. Jūs, jūs e, kalbate apie Europą kaip apie vieną darinį, tačiau iš tikrųjų Europos valstybės narėse yra daugybė skirtumų tarp, e, tarp moterų ir vyrų. Daug moterų Europos Sąjungoje, kai kuriuose valstybės narėse gyvena skurde. Bet mes Prieš pusę valandos balsavome dėl milžiniškų sumų, kurios turėjo būti skirtos moterų lavinimui. Balsavome dėl šimtų milijonų eurų, kurie turi būti skirti būtent e, socialiniai atskirčiai mažinti arba lyčių lygybei užtikrinti. Tai truputį prieštaringa situacija. Kągi iš to laimi moteris rytų Europoje? Kaip mes galime padėti toms moteriams? Kaip jūs galite keliais sakiniais pasakyti, kokia mūsų pagalba galėtų būti iš tų milžiniškų sumų rytų Europos moteriams, kurios dabar kenčia skurdą? Ką mes galime padaryti, kad kasdienis gyvenimas taptų lengvesnis e, postkomunistinėse valstybėse? Būtent panaudojant tas lėšas. Taigi, susidomėjusiu, laukiu jūsų atsakymą. established. I, I think this is um, an issue which demonstrates. Manau, kad tai yra klausimas, kuris labai aiškiai parodo, kaip svarbu yra integruoti lyties aspektą. Europos Sąjunga įgyvendina tam tikras politikos priemonės, egzistuoja regioninės plėtros, socialinis fondas ir, kaip sakėte, labai daug lėšų skiriama tam tikroms inicijatyvams. Labai svarbu mums atsižvelgti į lyties klausimą visose e, tose politikos srityse. Ir manau, kad biudžetas visose, visose ES e, biudžeto srityse, biudžetas e, lyčių klausimams turėtų būti uh, labai svarbus dalykas, reikia e, skirti atitinkamai lėšų, reikia e, vyrams, moteriams atitinkamas priemas taikyti skirtingoms moterų grupėms, kurios pavyzdžiui e, nėra integruotos į visuomenę, reikia stebėti viską, reikia skaidrumo ir reikia tiksliai suprasti, koks yra poveikis vyrams, moteriams, skirtingoms visuomenės grupėms įvairių priemonių, kur, kur, kurios yra pavyzdžiui dabar tos grupės neintegruotos visuomenė. Labai ačiū. E, toliau ponė Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, su, labai susidomėjus išklausiau šios, šio pranešimo. Aš dabar norėčiau pasakyti šį vietą apie Ispaniją. Neseniai Ispanijoje mes apskaičiavome neseniai nacionalinį bendrą vidaus produktą. Ir šiuose apskaičiavimuose atsispindėjo kai kurie įdomus faktai. Pavyzdžiui, e, ten atsispindėjo pajamos iš prostitucijos, remiantis mūsų statistikos tarnybų duomenimis. Ir iš tiesų e, tai buvo nušviesta ir spaudoje, nes tai yra diskusijų dėl prostitucijos legalizavimo atspindys. Ir būtent tas lėšų skirimas lyčių lygybė užtikrinti. Dabar šiek tiek keistai atsispindi, sakykime, ir tose pajamose iš prostitucijos. Aš nežinau, ar tos pajamos, jeigu jos įtraukia mūsų biudžetą, ar tai turi teigiamą ar neigiamą poveikį mūsų biudžetui. Aš taip pat biudžeto komiteto nari, e, taip, mes taip pat svarstame šios klausimus, bet iš esmės mes e, čia kalbame apie administracijos atsakomybę didesnę, apie jos skaidrumą. Bet e, kaip mes galime tą atsakomybę užtikrinti labiau, atsižvelgdami tas būtent pajamas? Tai galite tai pateikti kelių pavyzdžių, nes mes parlamente kalbame apie skaidrumą, Bet mes e, nekalbame apie tai, kad atsakomybė už rezultatus turėtų būti taikoma. Nes daugybė žmonių kalba apie uh, skaidrumą, bet iš tikrųjų ar jie nori to skaidrumo. Mes uh, galbūt, galbūt surizikuotume prarasti tam tikras biudžeto pajamas. Uh, bet e, siekime užtikrinti didesnį e, skaidrumą. Ar jūs galėtumėte e, paaiškinti būtent tą skaidrumo prasme? Būtent, kad mes siekime skaidrumo viena vertus, o antra vertus, iš esmės, atsakomybė nėra užtikrinama, nes politiniai sprendimai dabar nesibaigia rezultatais apčiopiamais. Ačiū mes pateikėme tam tikrų konkrečių pavyzdžių dėl to gender budgeting, tai yra lyčių aspekto integravimo į biudžetą. Kai e, sakiau, plėtojasi gera praktika, bet dar daug ką reikia padaryti tam, kad būtų užtikrinta, jog tas mechanizmas yra veiksmingas. Ir e, dabar e, man atrodo, kad vis tik tai jau yra pakankamai. E, žinių ir ES galėtų pagalvoti, kaip įdėkti lyčių aspekto integravimą į biudžetą. Mes e, galvojame, jeigu skiriamos lėšos tam tikrai problemai spręsti, tai e, gali turėti poveikio, pavyzdžiui, kaip buvo pasakyta, kažkokiai konkrečiai moterų grupiai, kai kuriuose valstybėse narėse bet e, nežinome tiksliai, kaip lėšos pasiekia tas moteris. Ir štai reikėtų per biudžetą pasižiūrėti konkrečiai, kiek pinigų e, tenka toms tam tikroms grupėms. Ir reikia turėti galimybę stebėti, ar tikrai taip atsitiko ir jeigu ne, tai kokie buvo blokai, kurie sprendimai, pavyzdžiui, buvo e, pri imti, kad aukštame lygyje priimti sprendimai žemiau nenukeliavo ir nedavė rezultatų. Skaidrumas yra kitas klausimas. Reikia įžiūrėti iš abiejų lygties pusių. Uh, Ir e, tokiu būdu turime žiūrėti, kokia bus biudžeto nauda. Ir mes nelabai dažnai e, pamatome, kai biudžetas pasiekia galutinius naudos gavėjus. Ar tikrai, e, kaip kad tikėjomės, įvyko, ar tikrai tie naudos gavėjai, kurie buvo numatyti, gavo kažkokią paramą. Reikia pasižiūrėti biudžeto dalį ir tada labai konkrečiai pasižiūrėti poveikį vyrams, moteriams, konkrečioms grupėms ir pasižiūrėti, ar tikrai pasiteisino numatytos priemonės. Thank you. Uh, aha. Uh-huh. Negalime išversti. Yes. Si tiene, eh, de la primera pregunta que le... Dėl pirmo klausimo Jūs esate e, ekspertė lyčių aspekto integravimo biudžetą klausime ir kaip dėl to pasiūlymo ar e, įgaliojimų mes Ispanijoje e, negalime kitaip veikti. Taigi pasiūlymus į BVP Ispanijos į skaičiuoti, nes tai yra ekonominis sandoris, e, pasisako už įtraukimą e, pajamų gautų iš prostitucijos. Kaip jūs žiūrite į tokius dalykus iš e, lyčių aspekto integravimo biudžetą pozicijos? Ar tai gali prisidėti prie šalies turto? Okay. Um, I'm, I'm Aš nesu ekonomistė ir nenorėčiau pernelyg giliai eiti į šį klausimą, bet manau yra didelė tai problema pajamos iš prostitucijos, bet pajamos iš visų visuomenės grupių, tos pajamos, kurios, taip sakant, neužfiksuotos buhalterinėse knygose, ar tai būtų moterys, vyrai, ar kas e, gauna naudos iš tų sandorių, ar kenčia nuo jų, dabar tie žmonės yra nežinomi. Ir tam, kad tas e, lyčių aspekto integravimas į biudžetą ta būtų naudingas, gal reikėtų galvoti apie matomąją ekonomiką ir, ir į tuos klausimus reikėtų uh, E, labiau pasigilinti. Bet tai nėra tik tai lyties klausimas, tai yra e, nematomos ekonomikos e, problema, bet aš pati ne ekonomistė, taigi nenoriu toliau eiti. Thank you very much to uh, Professor Beveridge. Labai ačiū profesoriai Beveridge. Jeigu daugiau klausimų šiuo klausimu nėra, tuomet tęsėme darbą kita ekspertė pakalbės apie ekonominę nepriklausomybę ir moterų padėti darbo rinkoje Europos Sąjungoje. Norėčiau pakviesti profesorę Marčelą Korsi, kuri dirba Romos Sapienza universitete. Prašom. Molte grazie, sono lieta di... Ačiū. Ponios ir ponai, taip pat džiaugiuosi, kad tikite ir man žodį ir kad galiu pradėti e, savo pranešimu naują Europos parlamento kadenciją. Ir manau, kad e, institucinių lygmenių ES mes taip pat pradėsime naujus, naujus uždavinius ir naujas strategijas. Mano užduotis yra pakankamai paprasta. Aš per trumpą laiką turiu aptarti E, šiokius tokius ekonominius aspektus ir remiuosi pirmiausia tais dokumentais, kurie buvo išdalyti jums mūsų seminaro pradžioje. Pirmiausia, e, nuo 33 puslapio pradedant šiuose dokumentuose galite sekti mano pranešimą. Taigi ten yra, ir e, žinoma, ir lentelės, ir įvairūs grafikai. Labai rekomenduoju juos pasižiūrėti, palyginti įvairius duomenis, nes kartais labai sunku skaidrėse išvelgti skaičius. Pirmiausia, 57 puslapį yra atitinkama informacija pateikta, kuri jums galėtų būti įdomi. Taigi, aš pirmiausia kalbu apie ekonominį apie, e, moterų nepriklausomumą, ypač e, kalbant apie jų vaidmenį darbo rinkoje. Tai yra vienas iš tų aspektų, kuris e, labiausiai diskutuojamas lyčių lygybės politikos strategijose. Aš norėčiau e, kiek įmanoma aiškiau apibriežti būtent e, šį moterų e, vaidmenį ir apibriežti tinkamą analizę, kurią aš tuoj apibendrintai jums ir pristatysiu. Iš tiesų, visi žmonės, kurie yra šioje salėje, tikriausiai domitės ir netgi labai domitės e, šią temą ir jūs dalyvaujate visose tarp institucinėse diskusijose šią temą. Ir jūs žinote tikriausiai, kad e, moterų, vaidmens, vai, moterų vaidmuo yra marginalizuojamas būtent darbo rinkoje. Tokios e, marginalizacijos vyksta įvairiose valstybėse, narėse, įvairiomis formomis, bet jos to marginalizacijos pasiekmes yra pakankamai sunkios. Pirmiausia yra moterų segregacija, tai yra atskirimas kai kuriuose gamybos sektoriuose. Arba dar kitas faktas, tai yra būtent nelygus atlygis už darbą. Kolegė iš Vengrijos būtent pateikė kai kurios pavyzdžius, kad moteris gyvena skurdė, tai yra vienas iš dramatiškiausių pavyzdžių. Italija taip pat yra viena iš šalių, kurios yra uh, E, minimos dažniausiai kalbant apie marginalizaciją arba segregaciją tai darbo rinkoje, būtent lyčių pagrindu. Pirmiausia, mažia, tarp mažiausiai uždirbančių moterų yra daugiausia ir dabar situacija blogėja. O, žinoma, su amžium e, ta pati situacija e, tęsiasi ir toliau ir netgi dar pablogėja, nes kuo mažiau dirbi, kuo mažiau uždirbi, tuo mažesnė pensija, tuo skurdesnė yra senatvė. Na, jau buvo kalbėta apie Europos lyčių lygybės institutą. E, šis institutas jau padarė tam tikrą pažangą, nustatydamas tam tikrus e, veiksnius, būtent sudarydamas e, lygybės indeksą. Tai pažiūrėkite į pirmą lentelę, kuri yra patikta mane pranešime, tai yra apibendrinta informacija, būtent susijusi su šiuo indeksu, lyčių lygybės indeksu, tai yra tarp 0 ir 100 yra tam tikros vertės, čia nustatytos ir čia yra apžvelgiamos Europos šalis. Bendras vidurkis ES yra 54. Tai būtent toks e, faktorius. Tai būtent reiškia, mes pasiekėme tik tai pusę užsibriešto tikslo. Ir čia kalbame apie įvairias e, sritis. Pirmiausia, aš e, kalbu apie darbą, work, ir apie atlyginimą, tai yra money, čia yra parašyta lentelėje. Kad būtent e, moteriams už tą patį darbą yra mokama mažiau. Na, kai kuriuose srityse, sakykime, e, moterų situacija yra geresnė, bet matome, kad be apskritai paėmus vis dėlto reikia dar daug nuveikti. Čia aš norėčiau priminti Jums, kokie skirtingi vertinimai yra Mm, atliekami, būtent vertinant moterų vaidmenį darbo rinkoje. Pirmiausia, vertinant moterų vaidmenį darbo rinkoje, reikia atsižvelgti į tai, kad mes ką tik patyrėme krizę. Ir e, dabartinės e, įvairios institucijos e, būtent stengiasi įveikti krizės pasakmes, stengiasi atsižvelgti į lyčių lygybės principą, bet situacija tikrai yra suprastėjusi. Krizė dar nesibaigė. Ir dabar mes e, atliekame naujausius vertinimus būtent tą moterų vaidmens, e, atsižvelgdami į naujausius duomenys, bet tos vertinimas dar nepabaigtas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad krizė mums siunčia signalus, kurie šiek tiek e, paradoksalūs, bet gali tapti ir pavojingais. Iš esmės, krizė galbūt sumažina skirtumą tarp lyčių, bet ši, šita E, sumažinta neligybė galbūt gali, gali būti suprasta kaip teigiamas signalas, kaip teigiamas postumis, bet taip nėra. Iš tiesų visiems yra blogai. E, vyrams situacija daug, sm daug smarkiau pablogėjo, moteriams šiek tiek mažiau, bet irgi pablogėjo. Ir galbūt šita, šita nelgybė sumažėjo, bet abiems lytims krizės atveju yra vienodai blogai. Taigi pranešime tai ir atsispindi. Aš e, pranešime taip pat nagrinėjau įvairias, e, įvairių mokslininkų įžvalgas šioje srityje. E, ir gali atrodyti kartais, kad krizės metu skirtumai tarp vyrų ir moterų sumažėja, nes iš esmės visiems sekasi šiek tiek blogiau. Bet šioje lentelėje matome, kaip toliau vysto situacija tai yra e, darbo rinkos veiksniai tam tikri nurodyti, tai yra e, dalyvavimas e, darbo rinkoje, tai yra dalyvavimo apimtis. Mes matome, kad šita neligybė tarp lyčių nuo 6 iki 13 metų sumažėjo, bet mes galime konstatuoti, kad šitas neligybės sumažėjimas yra susijimas su pirmiausiai užimtumo apimtimi ar užimtumo skaičiais. Taigi šitie užimtumo skaičiai rodo, kad nuo 6 metų iki 13 metų šita nelgybė tarp lyčių mažėjo, nes e, vyrai praranda daugiau darbo. Vadinasi, e, vis daugiau bedarbių vyrų ir e, šita nelgybė sumažėja tarp vyrų ir moterų. Bet mes matome, kad e, ateityje šitą tendenciją e, pasikeis. Dabar šiuo metu e, vyrų nedarbas yra daug didesnis, būtent dėl krizės, nes pirmiausia krizės pradžioje nuo jos labiausiai nukentėjo vyrai, jie daugiausiai prarado darbo vietų. O vėliau e, krizė e, vis labiau ir labiau palėtė ir moteris. Pirmiausia, tose srityse, kur dėl segregacijos buvo pirmiausiai tam tikros sritys dominuojamos labiau vyrų. Bet vėliau nukenčia labiau moterų užimamos darbo vietos. Jeigu mes pažiūrėsime į paskutinius tris ketvirčius, tai pamatysime, kad, kad moterų nedarbo linija šiek tiek yra aukščiau už vyrų nedarbo liniją. Ir mes matome, kad būsimaisiais šių metų ketvirčiais matome, kad vis dėlto, nors šitas skirtumas tarp vyrų moterų bus nedidelis, tačiau kentės abi lytis. Kitas dalykas tai yra ir darbo vietų kokybės suprastėjimas. Eurofound e, e, ataskaitoje taip pat yra pateikta tinkama informacija, remiantis atitinkamų valstybių narių duomenimis. Čia aš, pavyzdžiui, Italiją pateiksiu. E, mūsų institutas ISFOL taip pat atliko tyrimą Italijoje, tai yra trečią kartą pateikė ataskaitą apie darbo vietų kokybę. Kodėlgi prastėja šita kokybė? Pirmiausia, mes norime įveikti krizės pasiekmes. Ir e, bandome, sakykime, nepilnu etatu e, įdarbinti žmonės, e, užuot juos atleidus. Tai reiškia, įmonės e, yra priverstos taikyti tam tikras taupimo priemonės, o darbuotojai yra priversti priimti tas sąlygas. Čia nėra taip, kad, sakykime, moteris e, norėtų daugiau laiko praleisti namuose ir dirbti nepilnu atatu. Nėra taip. Jos yra priverstas pasirinkti tokį darbą. Tai yra susiję, žinoma, ir su demografiniais e, e, pokyčiais, pirmiausia, su visuomenės senėjimu, su tuo, kad moteris vis vėlesnėme amžiuje gimdo vaikus todėl jis priverstas dirbti nepilnu etatu. Tai e, aš pateiksiu jums dar keletą skaičių. Galbūt nelabai žvelgsite skaidrėje, bet e, bent jau norėčiau paaiškinti, kad e, kai kuriuose srityse šitą neligybę sumažėja tarp vyrų ir moterų. Tai būtent kalbant apie terminuotas darbo sutartis. Na, mes vadiname šias sutartis skurdo sutartimis. Ir šių e, terminuotų darbo sutarčių skaičius rodo, kad, e, kad ateina krizė arba kad yra ekonominis sunkmetis. Pirmiausia, tos terminuotos darbo sutartys yra sudaromas su jaunais žmonėmis, jaunomis moterimis ir apskaitai moterimis. Tai yra tai žmonėmis, e, kurie tik pradeda savo veiklą darbo rinkoje. Yra įvairios įvairios teisėkuros priemonės, kurių įmamasi siekiant e, sušvelninti tą sudėtingą situaciją. Bet, e, e, kai, kai matome, iš esmės daugiausia terminuotų darbo stačių sudaroma su moterimis, daug mažiau su vyrais. Ir, sakykime, ne tik moteris kenčia dėl to, bet ir jaunesni žmonės, kurie tik įsitraukia į darbo rinką. Galbūt čia sunku išvelgti skaidrėse tos skaičius, bet e, peržvelkite visą tą informaciją e, pateiktose dokumentuose ir pamatysite, kad yra vis dėlto skirtumų, kad yra tam tikros tendencijos. Galbūt ne viską iš karto galima e, paaiškinti, kodėl būtent yra tokie ar kiti pokyčiai. Bet bent jau susidarysite bendrą įspūdį. Aš iš esmės e, bent jau e, pamandžiau panagrinėti, kaip e, krizės metu keičiasi moterų ir vyrų pusiausvėra darbo rinkoje. Kitas dalykas tai yra šitie agreguotieji arba subendrinti veiksniai, kurios pateikia lyčių lygybės institutas, tai būtent kurie yra susiję su nevienodo atlyginimu už tą patį darbą. Europos komisija, kitos institucijos sprendė šį klausimą, Europos parlamentas taip pat kėlė šį klausimą. Bet mes matome, kad e, stagnacija šioje srityje yra. Taigi būtent e, šie skirtumai tarp atlyginimų nemažėja. 2008 ir 2012 metai yra palyginami šioje skaidrėje ir matote, kad iš esmės ES nėra jokių didelių pokyčių. Čia 16-17 procentų yra skirtumas. Na, galbūt e, šitie duomenys nėra tokie tikslus, nes e, naujausių duomenų mes dar negavome. Bet, bet kokiu atveju mes matome, kad per penkerius metus arba bent jau ketverius metus situacija nelabai ir pasikeitė. Būtent krizės metu. Taigi, kas lypi už šitą reiškinio? Jis buvo pakankamai išsamei nagrinėtas, buvo patiktas įvairios ataskaitos, tyrimai, bet norėčiau pabrėžti kai kuriuos punktus, kurie, manau, yra svarbus. Žinoma, dabar mm, prisiminkite tai, kas buvo pasakyta apie mm, darbo rinkos situaciją lyčių aspektu. Na, galbūt galima daryti tam tikrą išvadą, kad krizės metu pagerėjo situacija, skirtumas tarp lyčių sumažėjo. Bet e, iš esmės negalime tokios paralelės išvesti. Yra atitinkami veiksniai, kurie, e, kurie vis dėl neleidžia suartėti e, lytims. Tai būtent tai yra vienas dalykas, tai yra diskriminacija. Ir yra. Tai yra tam tikras sudėtingas santykis tarp e, šitų skirtingų atlyginimų už tą patį darbą ir tarp moterų ir vyrų vaidmens darbo rinkoje. Aš norėčiau paminėti keletą aspektų. Pavyzdžiui, išlaidos už vaiką. Tai yra, galbūt e, šiek tiek e, kitas klausimas, bet jis yra susijęs su moters vaidmeniu arba jos įsitraukimu į darbo rinką. Bet kokiu atveju moteriams kyla papildomų išlaidų, būtent dėl to, kad jos turi vaiką ir tai atsispindi jų atlyginime. Ir yra tam tikras skirtumas tarp moterų, kurios turi vaikų ir būtent tarp jų gaunamo atlyginimo ir tarp atiti, tam tikros diskriminacijos nes jos darbę praleidžia mažiau laiko, tai būtent dėl jos diskriminuojamos, dėl to, kad turi vaiką. Taigi, dar kitas dalykas yra klausimas, ar, sakykime, dalyvavimas e, profesinėje sąjungoje arba tam tikroje darbuotojus ginančioje organizacijoje atspindi gaunamame atlyginimą, nesvarbu, čia moteris ar vyru dalyvautoje organizacijoje. paprastai e, mažiausias atlyginimus esantys žmonės nėra susijungę į organizacijas arba į profesinės sąjungas. Buvo e, atliktas tam tyrimas, bet šitas tyrimas yra patikimas, aš galiu remtis jo duomenimis. Tam tikrose sektoriuose, kuriuose e, profesinės sąjungos yra stiprios, būtent tradiciškai stiprios, iš tiesų yra taip, kad at, skirtumas tarp uh, vyrų ir moterų atlyginimų nėra toks didelis. Tai pirmiausia yra uh, valstybės tarnyba. Ten yra užtikrinama nors šiokia tokia lygybė. Čia aš e, lyginu su privačiu verslu. Čia mes matome atitinkamą, atitinkamą grafikę. Ir e, dar vienas skirtumas tarp vyrų ir moterų yra susijęs su tam tikru aspektu dėl kurio norėčiau įspėti jūs visus, nes jisai, jį neatsižvelgiama pakankamai, e, pakankamai smarkiai. Tai yra pirmiausia tas aspektas, e, e, kuris yra susijęs su pertraukomis, kurios yra daromos, pavyzdžiui, darbo rinkoje. Pavyzdžiui, moteris iškrenta iš darbo rinkos atitinkamą metų arba mėnesių skaičiui ir tai atsispindi jos gaunamoje pensijoje. Todėl tarp vyrų ir moterų susidaro beveik dvigubas skirtumas. Būtent šitas skirtumas tarp gaunamos pensijos. Tai atsitinka todėl, kad yra e, atinkami skirtumai tarp vyro ir moterų e, darbo rinkoje. Pirmiausia, tarp pagyvenusių vyro ir moterų. Mes žinome, kad e, pagyvenusios moteris gyvena skurdžiau senatvėje negu vyrai. Na, galbūt tai susijęs su tuo, kad, sakykime, jos ilgiau gyvena arba jos tampa našlėmis. Bet kitas dalykas yra tai, kad jos e, gimdo vaikus, kad jos iškrenta iš darbo rinkos, kad jos sugrįžta tik po tam tikro laiko ir gauna mažesnę pensiją. Tai vadinasi, jų karjera vyksta su pertraukiais ir tie pertraukiai, žinoma, atsispindi gaunamoje pensijoje. Čia mes bendradarbiavame ir su Europos e, komisija ir su e, Teisingumo generaliniu direktoratu, spręsdami šį klausimą. Būtent kaip sumažinti tą skirtumą. Na ir tas skirtumas, pensijų skirtumas yra susijęs pirmiausia su, su nutrūkusią moterų e, darbo karjera. Todėl jos gauna e, tam tikrame amžiuje, mažesnė pensija, mažesnį socialinį aprūpinimą. Ir buvo parengtos atitinkamas lentelės ar, arba grafikai, kur e, galima išvelgti atitinkamus skirtumus tarp valstybių narių, e, būtent e, skirtumus tarp gaunamų pensijų. Ir rekomenduočiau pažvelgti į šitą lentelę. Taigi norėčiau, baigdama, paraginti arba parekomenduoti jums atsižvelgiant į šitos pokyčius Europoje, įsivaizduoti geresnę ateitį lyčių atžvilgim. Ir čia aš e, e, savo pranešime netgi tai pavadinau e, naujuoju susitarimu. Būtent kaip Rooseveltas pasiūlė ekonominės krizės metu Junktinės Amerikos valstijose naują susitarimą, tai būtent, kad būtų investuojama į lyčių lygybę. Ir kad mes turėtume daugiau progų panagrinėti šios klausimus, kaip užtikrinti lygias galimybės ir sąlygas. Bet reikia dar daug nudirbti šioje srityje. Kaip ir Tartonis valiutos fondas sako, kai kurie tyrimai rodo, kad mums reikia investuoti daug smarkiau į būtent į lyčių lygybės užtikrinimą. Jeigu mes norim užtikrinti solidarę ir, ly, ir lygybės Europą. E, nes tik tai tokiu atveju mes užtikrinime, sakykime, apie 2 procentų bendro vidaus produkto augimą, nesvarbu, kaip vystysis ekonomika. Bet kokiu atveju e, galbūt e, ekonomika ir taip auktų, bet mes ją galime dar paskatinti, jeigu mes investuotume į lyčių lygybės užtikrinimą darbo rinkoje, kitose srityse. Tai yra, sakykime, socialinės investicijos, kurias e, pradėjo, pavyzdžiui, ai, pirmininkaujantį Airiją, bent jau pradėjo apie tai kalbėti. Ir čia, e, kurias įvertino taip pat Europos komisija. Ir jeigu tas sritimi, tai investicijų srityje būtų pažengta dar toliau, jeigu būtų suplanuotos konkrečios investicijos, tada tai būtų viena iš galimybių toliau ir ištingiau eiti reikiamą kryptimį. O kągi mes galime praktiškai padaryti? Tai būtent e, investuoti į socialinę infrastruktūrą. E, e, tai būtent skatinti aukštos kvalifikacijos reikalaujančios darbo vietas moterims. Tai būtent lavinimo, švietimo priemonės. Taip pat skatinti infrastruktūros priemonės, kurios leistų auginti vaikus ir dirbti. Tai būtent vaikų darželius, lopšelius, ar viešuosius, ar privačius, arba sieti tos privačius ir viešuosius interesus šioje srityje. Čia mes kalbame kalbėti ar apie Barcelonos tikslus, bet bet kokiu atveju investicijų reikia. Mes pirmiausia ne tik tai siekiame užtikrinti galimybę moteriams derinti namus ir darbą, bet apskritai užtikrinti galimybę joms įsitraukti į, darbos, į darbo rinką. Nes moteris e, e, paprastai yra e, puikiai išsilavinusios, jos turi akademinį pagrindą, bet joms susidaro tam tikrų kliūčių patekti į darbo rinką. Todėl reikėtų sukurti atitinkamas geresnės sąlygas moteriams, kurios jau dirba bet mes turime taip pat pasistengti sukurti ir atinkamas darbo vietas arba užtikrinti jų kūrimą moteriams, kurios dar tik tai ateina į darbą rinką, kad e, moteris ir merginos turėti, turėtų geresnę ateities perspektyvą. Dar vienas punktas, e, e, kurį norėčiau paminėti prieš baigdama. Dėja turėsiu tik tai probėgom jį paminėti. Taigi nacionalinės vyriausybės, kuriuoms jūs taip pat atstovaujate ir nacionaliniai parlamentai, su kuriais jūs bendradarbiaujate, turėtų pasistengti Tai čia aš apie tai kalbu ir pabrėžiu savo pranešime. Taip sureglamentuoti savo biudžeto politiką, kad būtų skatinama moterų integracija į darbo rinką. Pirmiausia, tai galime atlikti, pavyzdžiui, sukuriant atitinkamą apmokestinimo sistemą. Tai būtent neapmokestinant ne namų ūkį, bet atitinkamą asmenį. iš esmės e, e, e, dažniausiai tai būdavo atsižvelgiama į namų ūkį ir į pagrindinį uždirbantį asmenį, tai būdavo dažniausiai vyras. Ir galbūt reikėtų tokiu atveju apmokestinant atskirius asmenys, tai būtent sukurti jiems atitinkamas lengvatas, tam tikrus kreditavimo mechanizmus, kad visi šeimos nariai galėtų dirbti, jeigu jie nori. Ir iš esmės Europos parlamentas taip pat įmasi e, tokių iniciatyvų. E, bet e, galėtų dar kartą iškelti tokias iniciatyvas. Tai būtent, kad būtų sukurtas naujas susitarimas su viešais subjektais, su privačiais subjektais, kad būtent moteris lengviau patektų į darbo rinką. O tam reikia pirmiausia didesnės informacijos kampanijos apie moterų turimas teisės, apie jų galimybės patekti į darbo rinką. Nes dabar jaunos moteris e, e, jaučiasi e, šiek tiek diskriminuojamos, todėl joms reikia suteikti tam tikras paskatas, palengvinti jų įsileimą į darbo rinką. Taip pat uh, užtikrinti nacionalinių lygmenių atinkamas lyčių lygybės užtikrinimo priemonės. Ir jos turėtų būti, žinoma, atinkamai finansuojamos. Ir taip pat norėčiau uh, prisijungti prie ankstesnės kalbėtojos, pirmiausia, kalbant apie Europos komisiją. Uh, yra svarbu, kad būtų einama būtent tą kryptimį, kaip jau buvo minėta anksčiau. Tai būtent tą kryptimį būtų e, sukurti nauji veiksniai, nauji faktoriai, kuriais būtų apibrėžiama lyčių lygybė. Nes būtent tie skirtumai tarp vyrų ir moterų, juos reikia atsižvelgti, bet kai kurie veiksniai mus e, nukreipia klaidingą kryptimį, jie neleidžia sudaryti bendro vaizdą. Uh, arba bent jau e, leidžia sudaryti truputį klaidingą vaizdą. Na, Europos komisija jau atlieka puikų darbą šioje srityje ir taip pat e, e, Vilniaus ir Čiūrygybės institutas dirba šią kryptimį. Bet reikia dar pasistengti. Bet kokiu atveju lyčių lygybės instituto surinkti duomenys turėtų būti atspindėti teikiamuose ataskaitose lyčių lygybės klausimų. Ir taip pat Europos semestro atveju. Eh, labai ačiū, profesoriai. Tikrai visiems ir visoms ši tema yra labai aktuali. Labai ačiū Jums už Jūsų e, pranešimą, pasisakymą. Manau, kad dabar galime suteikti žodį kolegoms, jeigu kas nors norėtų paklausti, ko nors e, ponios Korsi. Het e, kolegė nori paklausti dar. Kiti labai prašau e, neišsiplėsti klausint, kadangi neturime daug laiko. Noriu suteikti žodį visoms kolegiams. Prašom, ponė Het. Labai ačiū. Nežinau, ar kiti irgi jaučiasi taip kaip aš, jau gana prisisotinome tam tikrų dalykų. Prisimenu, e, kaip vyko rinkimų kampanija Švedijoje ir kaip buvo kalbama apie lyčių lygybę. Mes daug dėmesio skiriame šiam klausimam. Ir labai baisu, kad turime uh, vėl kalbėti ir svajoti apie tai. Jo tie 14 metai ir vis tebe kalbame apie tai. Kiekvienais metais tie dalykai iškyla ir dėl to kyla susijęsinimas. Mes turime rasti sprendimą. Tai yra toks didelis, uh, sudėtingas klausimas. Pavyzdžiui, kalbama apie pensijas. Tai pats e, blogiausias e, rodiklis ir tai e, turi būti susijęs su lygiomis galimybėmis visose gyvenimo srityse. Švedijoje maždaug 6 milijonais moteris per savo darbo karjerą uždirba mažiau negu vyrai ir kalbam apie didžiulį atlyginimo atotrukį, reikia kažką daryti. Uh, nes kitaip negalėsime kalbėti apie socialinį gerbuvį. Turime padėti žmonėms, turime kažkokiu būdu tą atotrukį mažinti. Reikia dabar keisti kažką. Reikia pokyčių. Jau seniausiai apie tai kalbame, bet reikia imtis veiksmų. Pavyzdžiui, e, motinystės atostogų direktyva - tai labai svarbus elementas, kuris turi padėti moterims e, įsidarbinti. Tyrimai rodo, kad jeigu visos moterys turėtų tokias pat galimybės darbo kaip vyrai, tuomet mes galėtume padidinti mūsų bendrai gerbuvį 11 procentų, Graikijoje kitur netgi 13-14 procentų e, tas rodiklis gali būti. Taigi iš tikrųjų 14 metais tiesiog nervina matant dabartinę padėtį. Marijo Pinto. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, akcentuoti tuos dalykus, kuriuos paminėjo kalbėta ir taip pat norėčiau tarti keletą žodžių dėl tokios padėties priežasties. Daugelie šalių padėtis yra panaši. Mes išgyvename krizę ir pirmosios nukentėjusios nuo krizės yra moterys, taip pat ir mano šalyje. Daugelis moterų dirba keliose vietose, dirba valytojomis, dirba prekybos centruose, bet jos negauna pakankamai atlyginimo. Ir daugelis moterų turi rinktis tarp motinystės ir karjeros. Jeigu jos dirba, tai jos negali tarsi deramai atlikti motinos pareigų. Norėčiau pateikti Jums vieną gana šokiruojantį pavyzdį. Vienas iš didžiųjų Portugalijos bankų, maždaug du dešimtmečius, e, jisai turėjo e, tam tikrų ryšių su Opus Dei, su katalikų bažnyčia ir niekuomet nepriėmė, iš visiškai neprimdavo į darbą moterų į, į vadovaujančias pareigas, tik vyrai ėjo vadovaujančias pareigas. Kalbame apie tūkstančių metų tradiciją. Buvo išsakyta daug e, kritikos ir tik tai po to kažkas pasikeitė. Dabar man kelia susirūpinimą tai, kad Europos komisija e, vėl neturės e, pakankamai moterų. Tas pavyzdys šokiruoja. Norėčiau dabar kreiptis į jūs turime daryti viską, kad atmestume tokios sudėties komisiją. Aš e, balsuosiu prieš ir visiškai nepriklausomai nuo savo politinės šeimos. Aš negaliu pritarti tokiai padėčiai. Kalbame apie, pavyzdžiui, mano šalį. Dauguma žmonių yra katalikai. Katalikų bažnyčia kitos krikščioniškos bažnyčios dar labiau prisideda prie to reiškinio. Mes e, labai daug melžiamės Portugalijoje Fatimos e, mergeliai Marijai, bet e, ką reiškia garbinti švenčiausiąją mergelę ir neleisti moterims būti šventikėmis. Kai aš buvau jaunas, e, dalyvavau vestuvėse. Vyrai ir moteris buvo padalyti ir e, turėjo moteris e, prisiekti, kad bus paklusni vyrui. Vyrui to padaryti nereikėjo. Moteris turėjo prisiekti paklusnumą. nes tuo metu buvo e, manoma, kad moteris yra vyro nusavybė. Tai yra europietiška kultūra, e, kuri susiformavo dar e, Romos imperijoje ir išliko daugelio žmonių mąstysenoje, bet reikia kažką daryti. Aš dar vieną pasiūlymą noriu pateikti Jums. Europos Sąjunga ir valstybės narės labai remia privatų verslą Tačiau ši parama turėtų būti siejama su minimalia galimybė moteriams e, įsidarbinti. Turi būti numatytas tam tikras moterų procentas. E, e, kai buvau jaunas, vėlgi revoliucioningai nusteikęs žmogus sakė, kad moteris e, neša pusę naštos e, ir dėl to jos e, laiko dangaus vartus, bet jos turi taip pat ir visuomenėje užsitikrinti atitinkamą padėtį. Tam tikrose visuomenėse moteris yra laikomos našta. Uh, matome, kad toks požiūris e, išlieka nuo Romos imperijos laikų, bet mes turime kovoti su tuo. Negalime taikstytis politikams su tokiu požiūriu ir politinės priemonės gali padėti mums išspręsti šią problemą, jeigu turėsime pakankamai drąsos ir jeigu pareikalausime, kad tai būtų. Ačiū. Pane Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau patikoti ir mūsų pranešėjai už įdomius pasvarstymus. Pone Kozai, taip pat e, iš esmės išsamei pasakojate, kaip darbo rinka plėtojasi ir kokia sudėtinga yra situacija moteriams. Aš dabar norėčiau kreiptis jūs iš kitos perspektyvos. Dabar darbo rinka per pastarosius metus pasikeitė. Pirmiausia, todėl, kad dabar skaitmeninimas arba internetas E, tampa mūsų pagrindiniu įrankiu ir dabar galima dirbti e, visur praktiškai ir visomis priemonėmis. Ir yra moterų, kuris turi kelias darbo vietas, kurios e, dirba sakykime, iki pietų vienoje darbo vietoje, paskui kitoje. Ir, ir dėl skaitmeninimo jos yra nesusijusios su tam tikra užtik, nustatyta darbo vieta. Tai yra galimybės moteriams. Tai yra moteriams tam, tam tikras šansas tapti verslininkėmis ir dirbti savarankiškai. Ar jūs nagrinėjote šią naują tendenciją? Ir e, ar jūs pastebėjote, kad yra kažkokių pokyčių darbo rinkoje? E, na, galbūt, e, sakykime, darbo sutartyse tai neatsispindi, sakykime, jos nėra labai palankios moteriams, bet bet kokiu atveju yra tam tikras potencialas darbo rinkoje. Galbūt mes turime į tai atsižvelgti, o ne tik tai kalbėti nuolat apie tai, kad moterų vaidmuo yra labai sudėtingas ir tik tai dėjuoti. Galbūt mes turėtume paskatinti pa, ir padrasinti moteris kitose valstybėse narėse, kad jos naudotųsi susidariusiomis galimybėmis. Ir ponia profesorė, e, jeigu, e, jeigu e, žinote apie šias naujus pokyčius ir tendencijas, galbūt jūs papasakokite mums apie jas, ar, ar ši tema, būtent tų galimybių tema, jau yra nagrinėta ir ar galima atkreipti ją didesnį dėmesį. Muchas gracias. Labai ačiū, ponia Dena. Labai ačiū. Man buvo labai malonu išklausyti šio tokio ugningo pasisakymo ir um, ypač atkreipiau dėmesį į tris dalykus. Pirmasis - profsąjungų vaidmuo. E, jūs sakėte, kad mažesnis atotrukis atlyginimų yra valstybės tarnyboje dėl to, kad tvirtesnės yra e, profsąjungos. Gali būti, kad taip ir yra, bet valstybės tarnyboje šiaip jau geriau yra apibrėžtos pareigybės ir netaip lengva jau yra dėrėtis dėl tam tikrų aspektų, pavyzdžiui, ir suteikti kažkokią pirmenybę vyrams e, prieš moteris. Ir manau, kad privačiame sektorėje reikėtų daugiau dirbti su profsąjungomis, kad būtų galima kodifikuoti tam tikras profes, profesijas ir kad būtų mažiau tokių pilkų zonų ir kad būtų plėtojama tam tikra kultūra, šviečiami žmonės ir reikėtų, kad moteris daugiau bendrautų su e, profsąjungomis. E, dabar profsąjungos yra labai e, susitelkusios, matome, kad vis tik tai kai kuriuose sektoriuose vyksta restruktūrizacija. E, Ir tai yra taip vadinami vyriški sektoriai ir reikia, kad moterų vaidmo būtų stipresnis, kad būtų galima labiau apginti jų pozicijas darbo rinkoje. Reikėtų siekti profsąjungų pagalbą, daugiau užtikrinti lygybės tarp vyrų ir moterų. Ir kas Europos lygmenyje numatoma stiprinant profsąjungų vaidmenį, pasitelkiant jas konsultacijos socialiniais partneriais yra labai svarbios ir e, tokiu būdu galima užsitikrinti e, didesnį e, sutelktumo. Antras dalykas yra moteris verslininkės. Buvo daug kalbama apie naujas galimybės moterims e, užsitikrinti darbo vietas. Bet dažnai e, moteris verslininkės yra neturtingos moteris verslininkės ir e, reikia, kad moteris naudotųsi kolektyvinę e, apsaugą, kad būtų tam tikra erdvė, kur jos galėtų e, apsiginti. Aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie moteris verslininkės. Aišku, aš pasisakau už moterų kūrybiškumą, už tai, kad moteris kurtų įmonės, bet taip pat reikia galvoti, kaip užtikrinti, kad kaštai būtų mažesni ir kaip mm, sustiprinti jų padėtį. Kitas klausimas. Politi socialinė politika, e, infrastruktūra, mm, vaikų priežiūros, moteris e, dažniau naudojasi visuomenės, visuomenėms, visuomenė teikiamoms paslaugoms. E, bet moteris taip pat dažniau dirba nepilną darbo vietą ir e, kai kurios moteris e, neturi nuolatinio darbo ir tuomet negali naudotis tomis paslaugomis. Ir taip pat matome, kad savivaldybėse mažėja kai kur išlaidos socialinėms paslaugoms. Ir norėčiau paklausti, ar nematote ryšio tarp skurdo ir tam tikrų struktūrų silpnėjimo. E, kitas klausimas - pensijos. Tai yra labai jautrus klausimas, bet šiandieną Europoje daugelį valstybių narių matome, kad yra tendencija kuri skatina dalyvauti antros pakopos e, pensijų kaupimo sistemoje. Ir antrasis ramstis yra palankesniam sektoriui, bet tai nėra tas sektorius, kur dirbame e, daugiau moteris. Ir trečias e, ramstis, trečia pakopa taip pat yra skirta aukštesnės pajamas gaunantiems žmonėms. E, ir ar tai nekelia e, moterims, kurios yra vyresnės negu 65 metų pavojaus. Ačiū, manau, kad daugiau niekas nenori paklausti, pasirodo, ne, nori. <laughs> Galbūt nepastebėjote manęs. Aš e, trumpai paklausiu. Aš norėčiau pirmiausia nuoširdžiai padėkoti pranešėjai, kad būtent jinai panaikino šitą uh, mitą, kad e, krizėje labiausiai nukentėjo vyrai. Nes nuolat mes esam kankinami šiame komitete e, šiuo argumentu, nes iš tikrųjų tai yra ciniškas argumentas ir už jos lypi pavojus, e, kad moterio situacija ir moterio problemos yra marginalizuojamos ir jos yra išbraukiamas praktiškai iš, iš ekonominių diskusijų. Labai svarbu žinoti statistinius duomenės, tačiau e, tai parodo dar kartą, kaip statistika gali iškreipti tikrovę. Kaip, kaip galima tikrovę atspindėti neteisingai. Taigi kitas dalykas susijęs su statistika, tai yra būtent ta tema susijusi su, su uh, nepilnu etatu atliekamų darbo. Aš esu pati iš Austrijos ir mes uh, matome, bet jau Austrijoje, kad uh, Moterų e, užimtumas padidėjo pirmiausia e, šitų nepilnų etatų e, atliekamo, atliekamo darbo sąskaitą. Taip būtent jos dirba daugiau nepilno etatu. Ir tai atsispindi ir jų pajamose. Ne, čia pirmiausia, e, kalbant, žinoma, apie užimtumą galbūt yra gerai, bet e, kad moteris vis dėlto daugiau e, dirba, tačiau jos gauna mažiau pajamų, nes dirba nepilnu etatu, pana Rubai. Köszönöm szépen az előadást is, egy pár... Ačiū. Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Mm, turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, kalbant apie tyrimų šioje srityje ir turėčiau netgi keletą pasiūlymų. Pirmas punktas. Tai būtent e, draudimas diskriminuoti moteris lyčių pagrindų ES tai yra labai svarbi tema, manau, nagrinėtina tema, bet svarbu e, šitą temą vis dėlto neapriboti vien tik tai moterų ir vyrų santykių. Bet pirmiausia, reiktų atsižvelgti į atinkamas valstybės narės, kaip juose e, vyksta tokių teisės aktų įgyvendinimas. Tai būtent kaip atitinkamose valstybės narėse yra kovojama su tokiais darbdaviais, kurie diskriminuoja moteris. Arba, pavyzdžiui, e, kaip yra kovojama, sakykime, su e, daugiatautinėmis įmonėmis arba e, tarptautinėmis korporacijomis. Na, pavyzdžiui, Vengrijos įmonėje moteris gali dirbti vienomis sąlygomis, Bet e, Italijos įmonėje, kuri dirba Vengrijoje, yra suteikiamos kisai kitokios darbo sąlygos. Tai būtent, kad būtų bent jau sulyginamos tas sąlygos. Profesorė taip pat kalbėjo apie būtent e, labai svarbu profesinių sąjungų vaidmenį, ypač viešajame sektoriuje. Bet e, neapibendrinčiau aš to taip smarkiai. Pirmiausiai, rytų ir vidurio Europoje situacija šiek tiek kitokia, pavyzdžiui, Vengrijoje. Profesinė sąjunga, e, pavyzdžiui, yra draudžiama kai kuriuose įmonėse ir ją draudžia ne kas kitas, o užsieniečiai darbdaviai tai yra užsienio įmonių atstovai, kurie dirba Vengrijoje. Kitas dalykas, manau, kad e, e, turimas, turima imtis priemonių, sakykime, skatinant e, darbo vietų kūrimą. Bet kai kuriais atvejais susidurima su atitinkamomis problemomis, nes E, sakykime, jeigu vienoje valstybėje narėje įmamosi e, tokių e, darbo vietų kūrimo iniciatyvų, tai nukenčia nuo to kitose valstybėse narėse esančios įmonės, nes jos net nebetlaiko konkurencijos, nėra tokios turtingos, kad kurtų darbo vietas, kad investuotų į lyčių lygybės užtikrinimą. Ir kitas dalykas, tai moterų vaidmuo apskritai tai E, darbo rinkoje yra apribotas, sakykime, jų galimybėmis, tai jos e, jau gimdo vaikus, jeigu jos iškrenta iš e, darbo rinkos, nutraukia savo karjerą, tai jos, žinoma, yra menkiau apmokamos. Ir jeigu moteris, pavyzdžiui, išsituokusios yra, jos kai kurios šalyse neturi teisės netgi gauti atitinkamų subsidijų, būtent skiriamų vaikų auginimui. Arba vaikų darželis nebėra subsidijuojamas. Todėl galima netgi kalbėti ne, ne tik apie moterų, bet ir apie vaikų skurdą. Ir čia galime įsivaizduoti, kad iš esmės kalbant apie e, vaikų skurdą, mes kalbame ir apie motinų skurdą, nes e, tik tai e, motina gali užtikrinti jam atitinkamą pragyvenimo lygį. Bet jeigu jinai skursta. Taigi aš, aš manau, kad ši tema taip pat turėtų būti iškeliama į mūsų darbo atvarkę. Muchas gracias y finalizamos ya la. Ačiū. E, dabar jau suteiksiu žodį poniai Bart, kuri, Bert, kuri yra paskutinė klausėja. Dėkoju, labai buvo įdomu klausytis e, e, abiejų mūsų viešnių. Pažiūrėkite ir tai, kas vyksta. Mūsų puola iš vairių pusių. Labai sunku yra. Uh, susigaudyti, kągi dabar reikėtų daryti, nes e, puolimas yra nuolatinis ir profsąjungos taip pat yra puolamos, mes tai matome. Taigi neaišku, ar mes sugebėsime pasiekti, kad būtų atsižvelgta į mūsų nuomonę, nes vyksta visuotinės taupimas. Aš neseniai mačiau neseniai parinktus statistikos duomenys apie tai, kiek moterų eina vadovaujančias pas, pareigas. Ir skirtumas tarp vyrų ir moterų čia yra didžiulis, maždaug daugiau nei 20 procentų. Ir ar galima čia pamatyti tam tikrą sąsąją tarp to, kas vyksta šiuo metu mūsų visuomenėje ir tą padėtį galima vertinti atsižvelgiant į jūsų šiandien pateiktus duomenis ir į tai, kaip formuojama šiandien yra komisija. Ir ar mes galėtume patrenkti savo rekomendacijas ir parlamentui, ir komisijai dėl to. Aš tiesiog norėjau jūsų paprašyti patvirtinti, ar nepatvirtinti tai, ką aš pasakiau, kad skirtumas tarp moterų, kurios dalyvauja priimant uh, sprendimus, ir vyrų, kurie dalyvauja šiame procese, yra didelis. Ir kad čia reikia, galima išvelgti tam tikrų politinių sąsajų taip pat. Labai ačiū, ponė Bart, kaip puikiai pasakė ponė Kors. Kalbame taip pat e, išgirsime daug pastabų išsakymų, nes ta tema yra mums labai aktuali, kelia dėlį susirūpinimą ir nelabai turime e, daug laiko ir nusprendėme, kad e, diskusijos turėtume išklausyti pranešimą apie motinystės atostogas po pietų O dabar reikėtų išklausyti atsakymus į pateiktus klausimus, o po pietų turėsime galimybę įtraukti klausimą apie motinystės atostogas. Dabar suteiksiu poniai Korsi žodį, kad galėtų atsakyti į visus klausimus, kurias, kuriuos išsakė kolegos. Ačiū. Vi ringrazio, vi ringrazio per questa opportunità. Labai dėkoju, dėkoju už visus klausimus, už galimybę dar kartą pakomentuoti tai, ką sakiau. Dabar apie tai, kas priima politinius sprendimus. Pabandysiu pajungti kelias klausimus ir atsiprašau, jeigu visus iš karto neatsakysiu. Klausimų buvo daug ir aš stengiuosi atrinkti pačius aktualiausius. Taigi, pirmiausia, labai gaila, kad mūsų kolegė iš Švedijos turėjo išeiti, nes aš taip pat norėčiau pasidalinti su jumis savo susirūpinimu. Dėl to, kad tikrai daroma labai mažai pažangos dėgiant lyčių lygybę. Ir be abejo visiška lygybė, ko gero, būtų pernelik didelė svajonė. Bet mes galime galvoti apie ES politiką, kuri sukurtų visiškai kitokią dinamiką lyčių lygybės klausimais. Ir turimos priemonės lyčių lygybės rytyje galėtų padėti mums ir spręsti ir dabartinę ekonominę krizę. Buvo pateiktas klausimas, labai delikatus klausimas, sudėtingas klausimas dėl tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų. Ir manau, kad vaiko priežiūros atostogos yra realus dalykas, re, realiai priemonė, kuri gali realiai padėti mums spręsti dabartinės problemas. Motinystės, tėvystės atostogos. Apie jas kalbės kolegė vėliau. Bet jūs minėjote įvairius e, aspektus susijusius su lyčių lygybė. Pavyzdžiui, e, kolega iš Portugalijos labai graži, aiškiai apibrėžė dabartinę problemą. Taip, mane taip pat labai neramina tai, kad e, labai dažnai moteris yra priverstos dirbti uh, tokį darbą, kurio nenori dirbti jokie vyrai. Ir čia ne viskas priklauso vien nuo mūsų tikėjimo. Tai nėra vien katalikams būdingas dalykas. Tai ir nėra tendencija, kurią stebime tik tai Europos pietų valstybėse. Rytų Europos šalyse taip pat matome tą patį. Ir įdomu būtų šiandien išgirsti ką nors e, apie tai ir tikiuosi gal, gal po pietų, gal ką nors išgirsime šių klausimų. Visi pranešimai, kurie yra pristatomi šiandien, yra tarpusavį glaudžiai susiję ir labai sunku yra uh, išskirti atskirus klausimus. Labai sunku yra pasakyti, pagal ką mes galime, pavyzdžiui, vertinti pažangą vienokių ir kitokių aspektų. Jūs taip pat minėjote ir Portugalijos tūkstantmečio banką ir jo programą susijusią su mikrofinansavimu. Tai yra labai įdomu. Taigi, aš dabar pabandysiu pakalbėti apie moteris versle. Statistikos duomenys rodo, kad moteris verslininkės paprastai yra jaunos moteris. Tai yra tos moteris, kurios e, pačios susikuria verslą, nes neranda darbo. Ispanijoje, pavyzdžiui, žiniasklaida daug apie tai rašė. Daug buvo rašoma, kalbama apie moteris verslininkės. Toliau technologijos. Kažkas minėjo ir jas. Be abejo, jeigu mes kalbame apie aukštųjų technologijų įmonę, ten moteris be abejo gali pasirodyti labai gerai, gali pasinaudoti visais savo e, gabumais. Žinome, kad pastaruoju metu uh, moteris e, gauna geresnį įsilavinimą nei vyrai. Jei pažvelgsite į skaičius, pamatysite, kad e, moterų dirbančių aukštų technologijų įmonėse skaičius nulatos didėja. Problema tik tai yra ta, kad labai dažnai čia pastebima yra segregacija Nedaug moterų renkasi, pavyzdžiui, inžinerijos studijas. Ir komisija apie tai uh, žino. Yra rengiami uh, tyrimai šią temą. Ir mes matome, kad uh, moteriams nėra lengva įsitvirtinti aukštų technologijų srityje. Suomijoje darbo užimtumo e, ministras e, nemažai padirbėjo tam, kad sumažintų skirtumus tarp moterų ir vyrų, ypač aukštų technologijų įmonėse. Jisai, pavyzdžiui, ėmėsi labai konkrečių priemonių, mažinant e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus. Ir e, Suomija yra geras pavyzdys, kai situaciją realiai galima pakeisti per trumpą laiką. Be to egzistuoja ir galimybė dirbti per kompiuterį. Ir tai taip pat galėtų padėti mums mažinti skirtumus tarp moterų ir vyrų. Prieš mane kalbėjusi kolegė kalbėjo, kad moteris dažnai kūrė tinklapius skirtus moteriams. Turime ir tokių pavyzdžių. Bet be abejo tai, kad moteris dažnai yra ištumiamos iš visuomenės, izoliuojamos, turi neigiamos įtakos ne vien mūsų darbo rinkai, bet ir apskritai mūsų visuomeniai. Aš negaliu dabar gilintis į konkrečias detalės, konkrečius skaičius. A, Galiu tik tai pasakyti, kad labai įdomu yra panagrinėti Eurostato surinktus duomenis dėl savarankiškai dirba, dirbančių moterų. Moteris, verslininkės labai dažnai dirba praktiškai visą parą ir e, moteris e, akademinėme pasaulyje taip pat dirba nepaprastai daug. Jūs klausite, ar aš galėčiau pateikti Jums e, geros praktikos pavyzdžių. Suomijoje, pavyzdžiui, bandoma buvo apibrėžti savotišką, savotiškus standartus, pagal kuriuos galima būtų a, skatinti moteris a, imtis verslo. Jau moteris gali imtis verslo, tai kažkas gali joms kažkaip padėti, bet problemos yra senos. Pasižiūrėkime į Veneto. E, Italijoje tai labiausiai industrializuota dalis. Neturime daug rezultatų tuo eksperimento, bet yra išbandytas šis dalykas. Ir yra viena didelė profsąjunga ir Veneto e, pramonėje tai yra išbandyta. Profsąjungų vaidmuo yra pripažintas. Pasakysiu, kad Galbūt yra kažkokių nesusipratimų, tačiau viešasis sektorius taip užtikrina daugiau lygybės. Būtent dėl e, pareigų aprašymo aiškumo ir kodifikavimo šioje srityje profsąjungas uh, gina taip pat įstatymai. Yra didelis pavojus, kad profsąjungos gali būti susilpnintos. Ypač tose zonose, kur krizė yra gili. Žinote, kad žmonės bando e, atsisakyti kolektyvinių sutarčių. kai kurie e, iš mano kolegų profsąjungos dirbančių turi kontaktus su e, ministerijose dirbančiais asmenimis ir žinoma, kad bandoma atsisakyti e, kolektyvinių sutarčių, bet tai e, turi poveikio ir lyčių lygybės dalykams. Bet negalima daryti labai plačių apibendrinimų. E, mažoms bendrovėms, kur nedaug profsąjungų narių yra daug problemų, bet kalbame apie didžiulės e, įmonės, kur kolektyvinės sutartys gali padėti sumažinti lyčių atotrukį. Tai yra aišku, etuk yra parengusi daug pranešimų apie krizės poveikį e, atskiroms lytims. Negaliu daug pasakyti apie kitas šalis, bet aš žinau informaciją apie Italiją, savo šalį. Mm, yra sumažintos išlaidos e, gerbuvio priemonėms. Taip pat E, bandoma e, bandau paaiškinti tam tikrą nesusipratimą. Aš kalbėjau tik tai apie vaikų priežiūrą ir išlaidas tam skirtas. Yra problema ir dėl e, kartų E, daug problemų e, moterims, tiksliau ne problemų, sunkumų kyla dėl to, kad jos dar turi prižiūrėti ir senstančius, e, pagyvenusius giminaičius. Ir trūksta paramos tokiai priežiūrai. bet tai nėra tik moterų problema. Tiksliau, tai yra ir moterų pačių problema, nes moteris taip pat gyvena ilgiau ir joms taip pat reikia daugiau priežiūros. Jos daug darbų atlieka, bet kažkada ateina laikas, kai ir joms reikia pagalbos. 2011 metais Kai buvo pasiūlytas socialinių investicijų paketas komisijose, buvo kalbama apie priemonės kaip uh, kitą taupymo politikos pusę. Bet reikia kad komisija taip pat parlamentui pateiktų tam tikrus atsakymus apie neigiamą e, taupimo politikos poveikį socialiniam sektoriui. Apie tai kalbama labai aiškiai programoje, kuri, mano nuomonė, turi būti atnaujinta ir sustiprinta. Buvo paminėti skirtingi dalykai, nebenoriu aš plėstis dabar. Minėjau ENEK ataskaitą, e, kur kalbama apie pensijų skirtumus tarp lyčių. E, ten kalbama ir apie teisę į pensijas, į įvairias draudimo išmokas. E, nariai iš Vengrijos kalbėjo apie migrantus. Aš dabar nenoriu uh, gilintis į tai penelik daug, bet reikia nepamiršti, koks svarbus klausimas yra pensijų perkeliamumo. Tai aktualu ne tik tai Vengrijai, bet taip pat ir Rumunijai, kitoms šalims, kitos rytų Europos šalims. Ir tą problemą jaučia visi. žmonės išvyksta į užsienį, dažnai dirba e, srityse, e, kurios yra prastai apmokamos, dažnai darbas yra nelegalus, jeigu legalus taip, mokamos įmokos, bet ir tokiu atveju e, žmonės įgyja pensijų teisės. Bet dėje e, žmonės e, nedirba visą laiką, grįžta, pavyzdžiui, tam tikram laikui prižiūrėti pagyvenusius tėvus ir už tai stažas nėra didelis. ir e, paskui labai sunku žmonėms yra grįžus į savo tėvynę e, persikelti atgal pensijų teisės. Moterys e, dirbančios priežiūros sektoriuje, daug yra tokių moterų migrančių. Kalbama apie žmonės, kurie ateina į darbo rinką. Bet reikia atsižvelgti į tai, reikia taip pat nepamiršti rasinių skirtumų seksualinės orientacijos taip pat, nes E, jeigu tuos e, veiksnius įtrauksime, tai tuomet moterų padėtis statistinė prasme e, bus dar prastesnė. Italijoje vienas poetas e, parašė lėraštę apie tai, kiek užtrunka kažką padaryti. Statistika nėra patikima. Ir atrodo, kad statistiniai duomenys gerėja. Tačiau mes turime e, laukti, kol pagerės padėtis atlyginimų srityje, kad ne tik statistikos institutai, institutai tuos duomenys pagerins. Jeigu kalbėsime apie rodiklius susijusius su lytimi, komisija turi dirbti pagal e, Vilniaus susitarimą, reikia e, stiprinti Europos veikėjų veiksmus. Taigi pat reikia Pekino konferencijoje apibrieštus e, tikslus siekti gyvendinti. Austrija, Vokietija, e, minėtos buvo šalys, yra daug smulkių e, darbo vietų ir daug kas sako, kad dabar taip, atsira, taip atsitiko todėl, kad menkesnės tos darbo vietos yra, kadangi matome krizę Bet jeigu uždirbi 5-600 eurų, turi vis tiek mokėti pensijų įmokas, jeigu nori kažkada užsidirbti tą pensiją. E, mes turime galvoti apie kažkokią dalinę situaciją, be, kuri gali pasiteisinti trumpų laikotarpių, bet negali įtrukti visą laiką. E, tarptautinės e, įmonės Aš pasižymėjau tą klausimą, bet nelabai ką galiu pasakyti, nes iš esmės mes čia kalbame apie naują kolonizavimą. Yra moterų dirbančių tam tikrose tarptautinėse bendrovėse, paprastai tai būna uh, Amerikoje įsikūrusios bendrovės ir bendrovės, kurios užsima aukštosiomis technologijomis ir mes žinome, pavyzdžiui, apie tam tikras investicijas e, e, kurios buvo padarytos ir Microsoftas, ir Google įmonės e, nemažai stengiasi tam, kad tarp jų darbuotojų būtų daugiau moterų. Tai tiek. Bueno, pues, eh, muchísimas gracias. La verdad es que eran. Labai ačiū, iš tikrųjų, jums buvo pateikta daugybės, daugybė klausimų, tie klausimai, kurie iškyla nuo tos mūsų komitete, mes e, dirbame su jais bandydami pasiūlyti tam tikras e, alternatyvas. Taip, e, laikas yra sudėtingas, nes matome, kad kasmet vyksta diskusijos bet e, vis tiek žengėme į priekį labai lėtai. Aš manau, kad mes vis tik tai, suprasdami, kiek mūsų laukia darbų, galiausiai imsime e, veikti. Norėčiau padėkoti abiems pranešėms, kurios dalyvavo šiandieną diskusijoje. Dėkoju Jums už Jūsų darbą akademinėje srityje ir kitose, manau, kad visi mes įnešame savo indėlį e, siekdami lygybės. Ir kaip jau sakiau, po piet e, bandysime vėl surenkti klausimų atsakymų sesiją, kadangi šie klausimai yra nepaprastai svarbus mums e, turėjome vieną klausimą perkelti dėl motinystės atostogų į popietės diskusiją. E, bet moterų dalyvavimas primant sprendimus, tokie klausimai, kurie mm, kaip, kaip kova su smurta prieš moteris yra nepaprastai e, svarbus. Mano tėvinėje Ispanijoje labai smarkiai išaugo moterų e, nužudytų savo partnerių. E, skaičius ir Portugalijoje girdėjau yra panašu, mes nebegalime laukti nei sekundės, turime veikti, e, Europa turėtų parengti strategiją kovos e, su smurtu prieš moteris srityje. Norėčiau dabar dar kartą padėkoti pranešėjams už dalyvavimą, už tai, kad jos atvyko, už tai, kad lankščiai e, pažiūrėjo į e, darbą e, šiuose seminaruose, kad galėjome nukelti vieną klausimą, o visų jūsų laukiu 15 valandą. E, vėl tuomet dirbsime ir svarsysime aktualius klausimus. Ačiū.